Right, ladies and gentlemen, well, welcome to this. Ponios ir ponai, sveiki susirinkę į Užsienio reikalų komiteto posėdį. Norėčiau paprašyti darbuotojų nutraukti kalbas. E, tarpusavio aš jaučiuosi kaip mokyklos direktorius. Dabar pasakysiu, kad šiek tiek pakeisime 16 darbo tvarkės punktą, pasikeitimas naujant su Pierre Krengu, e, nekalbėsime su vystimosi komitetu apie šį klausimą, bet vystimosi komiteto narius kviečiame į diskusiją šiuo klausimu. Pirmininko pareiškimai nėra, neturi jokių pranešimų. Tai yra. Tik norėjau dar pasakyti, kad dešimtas E, klausimas e, bus svarstomas už uždarų e, durų. Tai yra Šiaurės Korejos klausimas. Protokolai praėjusių posėdžių vyko, vyko į posėdžią 10-11 Liepos, rūpiučio 30-31. Ar turite kokių nors pastabų? Ne. Jeigu neturite, tai iki posėdžio pabaigos bus laikoma, kad patvirtinti protokolai. Bendra diskusija dėl ketvirto ir penkto punktų. Ketvirtas klausimas AFET komitetų užsakytų tyrimų asociacijos ir laisvosios prekybos tarimų su Ukraina, Gruzija ir Moldova įgyvenimo eiga, ypatinga dėmesį skiriant Ukrainai ir sisteminiai pagrindinių sektorių analizai. Kitas klausimas - ES santykiai su Armenija ir Azerbaidžianu. O penktasis klausimas - rekomendacija tarybai, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl rytų partnerystės rengiantis šių metų lapkričio aukščiausio lygio susitikimui. Pradėsime posėdį nuo dviejų tyrimų pristatymo, jie susijęs su rytų partnerystė, o paskui e, surinksime antrą e, diskusijų raundą pranešimą, kurį rengė ponia Andrikinė ir ponas Fleckenstein. E, tyrimus ką tik paminėjau ir jie komitetui užtikrins žinias, nes bus rengiami penki e, pranešimai apie šią šalis kitų metų pirmąjį pusmetį ir galbūt vyksime į regioną supažinti su padėtimi. Dėl to pakvietėme ekspertus, kad jie pateiktų mums išsamesnės informacijos apie pažangą ES santykius su šiomis partnerėmis ir taip pat e, išgirsime rekomendacijas, kurios padės mums rengiant pranešimus. E, kaip sakiau, trys e, svečiai pas mus lankosi. Man iš kairės sėdi ponas Balaš Jarabik, jis yra netatinis tyrėjas e, Karnegi Tarptautinės taikos fonde. E, jis gilinasi į rytų ir vidurio Europą, daug dėmesio skiria savo tyrimuose Ukrainai, Taip pat jis dirbo Fride, Freedom House ir taip pat dalyvavo rinkimuose kaip stebėtojas. Ponas Jaravik pristatys pirmąjį tyrimą apie asociacijos tarimus su Ukraina, Moldova ir Gruzija. Kita mūsų viešne, daktarė Leila Alieva, jie sėdė tarp mūsų dviejų kitų svečių, ji e, dėsto Oksfordo universitete, taip pat įkūrusi yra e, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų centrą. Uh, E, tai yra tyrimų centras, kuris veikia Baku, Azerbaidžiane, jie anksčiau dirbo NATO gynybos koledže, Džono Hopkinso universitete, atviros visuomenės institute ir jungtinių tautų vystimosi programoje. Ji kalbės daugiausiai apie ES Azerbaidžiano susitarimą. Šalia manęs sėdi uh, Hrant Konstanjan, jis uh, Europos politikos tyrimų centro uh, mokslininkas ir jisai gilinasi į mūsų kaimynysės politiką, taip pat Europos santykius su Rusija. Jis dėsto Vesalijus kolegijoje, taip pat Europos kolegijoje. Ir jis kalbės apie ES Armenijos susikimą. Norėčiau dar kartą pasveikinti mūsų tris svečius ir suteiksiu jiems žodį. Norėčiau e, paraginti poną Jarabiką pradėti mūsų diskusiją. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad pakvietėte mane ir kad galiu pakalbėti apie asociacijos turimo gyvenimą trijose šalyse - Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje. E, Sėtis plati ir tyrimas labai platus. Aš pabandysiu pristatyti pagrindinės išvadas bei rekomendacijas per dešimt minučių ir galbūt jūs man pateiksite konkretesnių klausimų paskui apie sektorius. Pirmiausia, makrolygmuo. lygmuo asociacijos tarimo pasirašymas ratifikavimas su trimis šalimis - Gruzija, Moldova ir Ukraina. E, tai e, tie sutarimai patvirtina ES švelnių galių e, jėgą, stiprumą. Po plėtros, didžiosios plėtros bangos dažnai prieš dešimt metų, pavyzdžiui, buvo kalbama, ar rytų kaiminystėje švelniosios galios Europos Sąjungos e, veiks iš tikrųjų ir asociacijos tarimai tą patvirtino. Ir e, tie starimai leidžia modernizuoti visuomenės rytų partnerystės šalyse, ne visose, nes yra e, kai kur kliūčių ir taip pat yra Rusijos pasipriešinimas. E, susitarimas nenumato galimybės įstoti Europos Sąjungą, taip pat e, finansinės paramos tokios kaip Baltijos ar e, Vidurio Europos šalims. Kitas dalykas. Makroekonominis lygmuo turi būti akcentuojamas, pirmiausia, kalbant apie Ukrainą. Susitarimas ir susitarimų šiaip ratifikavimas turėjo labai e, daug poveikio įvairiems politikos e, sritims, ypač e, pavyzdžiui, Ukrainoje po Krymo aneksacijos, po karo Donbase nebegali, nebeturi galimybių Rusija veikti Ukrainoje, dėl to vakarų įtaka auga nes Kievas, Ukraina tarsi nebeturi kur nukreipti kitur e, žingsnio ir įgyvenimo asociacijos sustarimo yra prioritetas, apie kurį paskelbėjau Ukraina ir matome, kad nežiūrint visos kritikos, vis tik tai gyvendinami yra sutarimai. Taip pat visuomenė remia integraciją į vakarus tiek Ukrainoje, tiek Gruzijoje. Jeigu kalbėsime apie visuomės nuomonę, tai Moldova galbūt sudėtingesnis atvejis yra nes e, tarsi e, valdančioji klasė nesulaukia palaikymo e, visuomenės akise, kadangi ji yra gana korumpuota. Moldova yra geras atvejis tyrimams, nors dar pernelyg anksti kalbėti apie Moldovą kaip rytų partnerystės sėkmės istoriją, bet tai yra geras pavyzdys, galvojant apie tai, kaip bus vertinama asociacija su ES, kokia bus ekonominė, socialinė pažanga. Ir tai bus vertinama ne pagal skaičių įstatymų, kurie bus e, patvirtinti. Nors jie turėtų atitikti ES standartus. Yra du konkretūs veiksniai, kurie yra nepalankus ES standartams, tai yra skurdas, paternalizmas, ypač kaimo vietovėse. Ir oligarchai e, naudojasi tą padėtimi. Ir viena iš mūsų pirmųjų e, rekomendacijų yra tokia, ES parama, pagalba turėtų e, būti pirmiausia nukreipiama į kaimo vietovės ir reikėtų tą daryti struktūrizuotą, reikėtų taip pat daug dėmesio skirti depolitizavimui e, ir valstybės pajėgumų stiprinimui, administ... reformuojant viešai administraciją, daug dėmesio skiriant kaimo vietovėms net ir uh, ir, ir ta politika neturėtų skirtis nuo užsienio politikos e, pastangų toje srityje. Trečias dalykas - išsamus visapusiškas e, susitarimas. Laisvosios prekybos tarimas gal per nelig anksti yra vertinti tai, bet galima pasakyti, kad e, Europos Sąjungoje 12 metais e, eksportavo Europos Sąjunga 25 procentus, 16 27 procentus, 37 procentus savo produkcijos. Europos Sąjunga taip pat sustiprino savo poziciją su Moldova. Moldovos eksportas e, padidėjo iki 63 procentų eksportas į Europos Sąjungą. Gruzijai e, šis laisvosios prekybos tarimas neužtikrino didesnio eksporto į Europos Sąjungą, tačiau e, ji galėjo paskatinti savo žemės ūkio gamybą, padedant Europos Sąjungai šio visapusiško ir išsamaus susitarimo dėka. Tai yra svarbiausias ekonomikos sektorius. Uh, E, kiekvienoje šalyje trūksta informacijos apie šį susitarimą ir taip pat e, MVI parama yra nedidelė. Tai yra viena iš didžiausių kliučių. Ketvirtas dalykas - ES parama yra labai svarbus elementas. Ji labai svarbi atkuriant makrofinansinį stabilumą visose trijose šalyse, pirmiausiai Ukrainoje. E, laikmetis yra labai svarbus, labai sudėtingas ir taip pat matome skirtumų. ES institucijos mūsų nuomonė turėtų labiau atkreipti dėmesį į tai. Tai yra e, skirtumas, skirtumai įgyvendinant e, šį e, susitarimą ir, invest, e, ir investicijų kaina atsiranda disbalansas tarp lūkesčių ir kaštų bei naudos visose trijose šalyse. Ir asociacijos stažymo poveikis bus vertinamas socialinė ekonominė pažanga. Taip pat reikia pasakyti, kad ES nenumato tam tikrų kompensacijų, pavyzdžiui, platesnio uh, prekybos atvėrimo, kaip kad buvo šalims kandidatėms teikiant struktūrinę pagalbą. Paskutinis dalykas dėl ES paramos, dėl makroekonominės paramos. E, ir reikalavimų jis siejama su tarptautinio valiutos fondo reikalavimais ir taupimo uh, programa. Makroekonominis stabilizavimas e, vyksta taip pat privatizavimo, ne tik taupimo, bet ir privatizavimo pagalba, bet privatizavimo veiksmai nevyksta, nes e, teismai, institucijos yra politizuojamos, yra daug korupcijos ir um, Tai yra dalykai, kurių negali išspręsti labai greitai ES parama ir reikia akcentuoti šį elementą. Dėl įgyvendimo asociacijos sutarimų techninių ir teisėkuros pažangos elementų užfiksuota visose trijose šalyse, pirmiausiai Gruzijoje. E, teisės teismų sistemos reforma yra labai didelis iššūkis, taip pat institucijų depolitizavimas. E, prokuratūra, teismai E, tose šalise labai įtakojami stipriai yra politikų ir tai mm, nesikeičia labai greitai, nors Ukrainoje neseniai matėme, kad e, patvirtintos naujos institucijos, aukščiausiasis teismas, e, taigi pažanga pastebėta, tačiau už truks tam tikro laiko, kol pamatysime rezultatus, nors Europos, Europos Sąjunga turėtų skirti labai didelį dėmesį tam. Taip pat reikėtų akcentuoti dar kitus keletą veiksnių, pavyzdžiui, politinis susiskaidimas, polarizacija, e, kai tose šalyse nevyksta visiškai dialogas tarp opozicijos ir vyriausybės. ES turėtų siekti pažangos, kartais ES e, dalyvavimas tokiuose šalyse kaip Moldova, E, gali net e, padidinti tą takoskirą, kadangi vertinamos kai kurios politinės jėgos kaip prorusiškos arba europietiškos. Tačiau e, man atrodo, kad vis tik tai Moldovoje prezidentas nei planų, nei politinių gebėjimų neturi nutraukti asociacijos susitarimą. Ir noriu pasakyti, kad pažanga yra nemaža, tačiau e, nėra stabili ir reikia sustiprinti ES vaidmenį tose šalyse ir užtikrinti paramą reformoms. Reikia kovoti su korupcija, reikia e, siekti veikti politinį susiskaidimą. Taip pat matome, kad Rusijos vaidmuo regione. E, e, yra tarsi tas elementas, kuris neleidžia dėkti reformų pakankamai sparčiai. Dar vienas dalykas - sąlygos tam tikros ar jų nebuvimas, tai taip pat sumažina veiksmingumą reformų. E, Ukraina, e, Moldova, oligarchų siekis užgrobti kaip galima e, daugiau valdžios, tai gali taip pat pakengti geriausiems ES ketinimams Ir e, nors Gruzija e, yra e, politiškai, ken, Gruzija kenčia nuo susiskaidimo politinio, tačiau 12 metais įvyko perėjimas politinis taikus. Ir aš manau, kad jeigu mes pasižiūrėsime, paieškosime sėkmės istorijų, tai Gruzija bus vienas iš tų pavyzdžių. Asociacijos susitarimai ir ES parama yra labai svarbus elementai reformoms tose šalyse, kaip jau sakiau, Ukrainoje. E, Pusiausvė tarp Rusijos ir ES įtakos dingo, nebėra Rusijos elemento ir ES dabar turi ne tik tai galimybę pakeisti gyvenimą tose šalyse į geresnę pusę, bet ir prievolę tą padaryti. Jeigu galvosime apie ES pagalbą, pirmiausiai E, kalbant apie Ukrainą, e, pagalba yra netiesioginė parama, bet paskolos. Ir tam tikrose srityse e, reikia paramos, pavyzdžiui, pramonės srityje ir prasidėjo jau dialogas, tačiau kol kas lėšų paremti pramoniai trūksta. Dar noriu pasakyti, kad politiniai poslinkiai e, vietoje e, suvaidins kur kas didesnį e, vaidmenį negu ES spaudimas ar sąlygos. Reikia atsižvelgti į geopolitinės situacijos pasikeitimą. Jeigu pasižiūrėsime į Gruziją, tai reformams reikia politinio pagrindo. Jeigu nebus stiprių pol depolitizuotų institucijų e, kyla pavojus, kad atsiras autoritarizmo elemento ir ES turėtų akcentuoti depolitizavimo svarbą. Nes alternatyva yra po, dar didesnis politinis susiskaidimas ir trapumas. Ir ES turi akcentuoti demokratinius standartus ir demokratinį kontrolės ir atsvaros principą institucijos tose šalyse yra svarbiausias dalykas, ne tiek politikai. Ačiū. Thank you, Mr. Jarabik. Ačiū ponė Jarabik. Ir dabar išklausysime mūsų kitos kalbėtojos, ponios Alievos, daktarės Alievos, kuri kalbės apie Azerbaidžianą. Prašau. Ačiū. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad Azerbaidžanas yra viena svarbiausių e, regiono valstybių Europos Sąjungai. Ne tik dėl savo dydžio ir to, kad jos kaiminėmis yra trys svarbiausios regiono galybės - Rusija, Iranas ir Turkija, bet ir dėl e, energetinių išteklių bei neseniai pasirašytų kelių susitarimų. Vieno iš jų, vienas iš jų dėl pietų koridoriaus, kito dėl dujų tiekimo, dalyvavimo dujų tiekime bei naujai pasirašyto dėl naftos tiekimo e, iki 2050-ųjų. Tai šių aspektų svarba ir apsprendžia ES ir Azerbaidžiano santykių svarbą šiuose srityse. Energetinio saugumo, bendradarbiavimo saugumo srityje bei kai kuriuose ekonomikos sektoriuose priekybos ir investicijų. Tačiau ES Azerbaidžiano santykiai reformų, e, ypač žmogaus teisų ir laisvių srityje e, plėtojasi atvirkštinė kryptimi. Nei norėtųsi, priešingai nei norėtųsi, priežastis tai sprendžia e, apsprendžiančios yra kelios. Azerbaidžianas kurį laiką tolsta nuo ES, nors 2016-aisiais e, nuostatos dėl europinių aspiracijų šios šalies buvo įtrauktos į Azerbaidžiano veiksmų planą, kaip ir kitų dviejų e, regiono respublikų planą. 2015-aisiais Azerbaidžianas padarė pareiškimų, kad jo nedomina integracija į ES, kad jį labiau domina bendradarbiavimas e, lygiaverčiais pagrindais. Sakau visą tai dėl kelių priežasčių. Visų pirma, Azerbaidžianas pasigėdo abipusiškumo iš Europos, nes praėjai dešimtasis dešimtmetis buvo kupinas dramatiškų įvykių šiai šaliai, nes Azerbaidžianas uh, siekia gyvendinti politiką nepriklausomą nuo Rusijos, ypač energetikos srityje. Gana rizikinga politika, tačiau nesulaukė e, atitinkamo AS atsako, taip pat pastangų spręsti Azerbaidžiano saugumo problemas, pavyzdžiui, Kalnų Karabaho problemą. Azerbaidžianui susidarė įspūdis, kad ES negina tarptautiniu mastu pripažintų sienų, nesilaiko šio tarptautinio principo skirtingai nei kitais atvejais. Ir būtent tai apsprendė Azerbaidžiano toli, atitolimą nuo ES. Uh, Taip pat tai susijęs su, mm, su, su tokiu ES kaip silpn, silpno veiksnio e, įvaizdžiu. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti Azerbaidžiano e, susitarimą dėl ginklų kare su Rusija, susitarimą su Rusija. Ir tuo metu buvo nutolta nuo tos nepriklausomybės politikos Rusijos atžvilgių. turėtume taip pat pabrėžti e, naftos e, svarbą ekonominėje politikoje. Tai yra daugybė, daug literatūros šią temą. Ir tai yra viena, vienas iš mm, atgrasos nuo integracijos veiksnių. Šalies vadovybė turi išteklių ir tai vadovui ar vadovybei leidžia manevruoti kitų šalių atžvilgių ir tuo pat metu išlaikyti atstumą visų kitų veikėjų atžvilgių, kurie galėtų e, turėti įtaką šalies politikai ar bent jau bandytų ją daryti. Trečias svarbus dalykas, kalbant apie ES ir Azerbaidžiano santykius, tai kaip ta politika buvo kuriama nebuvo pašalintos struktūrinės kliūtis reformoms. Pavyzdžiui, pusiausviros stygius tarp valstybės ir visuomenės, kaip jau sakiau, taip sprendžia e, naftos politinė ekonomika. Šalis neinvestuoja į pilietinės visuomenės plėtotę, nes investicijos turėtų būti daug ženklesnės, e, lyginant su to, kokia yra padėtis kaimininėse šalise. Tačiau e, šių metų vasario mėnesį prasidėjo dėrybos, kurios pasidėjo labai neįprastomis aplinkybėmis. Šis atvejs iš tikrųjų unikalus, nes ta šalis parengė savo veiksmų plano projektą. Kita vertus, tai yra labai teigiamas dalykas, tai rodo, kad Azerbaidžianas suinteresuotas tais santykiais ir kviečia ES plėtoti santykius lygiai verčių pagrindu. Ir dėrybų pradžia atskleidė, kad egzistuoja atotrukis tarp požiūrių į, į politiką ir saugumą ir, ir Kalnų Karabacho klausimų, taip pat e, politinių reformų klausimų. E, viena vertus ES demonstruoja pragmatišką požiūrį sutikdama dalyvauti tuose darybose, tačiau šis pragmatizmas gali sukurti santykius, kuriuose nevaidins svarbaus vaidmens vertybės. Tokia rizika yra. Kita vertus, ES neturėtų leisti naujai besiplėtojantiems santykiams su Azerbaidžianu e, tapti galimybe Azerbaidžiano vyriausybei susidoroti su ES puoselėjimamis vertybėmis, ypač pilietinė, pasaulietiška visuomenė, demokratiškomis laisvėmis ir e, laisva žiniasklaida. E, prasidėję ES Azerbaidžiano dėrybos niekaip ne, beveik nepaveikė e, šalyje vykstančio e, aktyvistų persekiojimo. E, Apie tai galite pasiskaityti parengtame e, tekste. Nors buvo keli atvejai, kuomet politiniai kaliniai buvo paleisti šalyje, tačiau dauguma jų vis dėlto dar yra užgrotų. Dėl politinio ir saugumo klausimų. Azerbaidžianas yra svarbi valstybė būtent dėl savo potencialo galimybių daryti įtaką politikai regione. Uh, stinga investicijų į demokratijos plėtotę. Matome atvirkštinius procesus. Afgan Muhtarly pagrobtas Gruzijoje. Tai yra atvirkštinė kitokia įtaka, kalbant apie šalis, kuriuose demokratinės reformos buvo sėkmingos. Tačiau buvo ir tokių faktų. Ir kaip žinote, atliktas tyrimas e, nesibaigė sėkmingai. Pilietinė Gruzijos visuomenė daro spaudimą, kad būtų išnagrinėta ta istorija, kuomet buvo pagrobtas Azerbaidžiano žurnalistas, e, po to atsidūręs ir dabar esantis kalėjime. Prekybos investicijų klausimų Azerbaidžianui padarė įtakos kai, naftos kainų skritimas pasaulyje. Nuo 2008-aisiais 150 e, e, dolerių už barelį iki 30 dolerių už barelį 2015-aisiais šalies vadovams reikia investicijų, reikia lėšų investicijoms ir e, reformų poreikis šalyje yra labai stipriai juntamas. ES galėtų suvaidyti vaidmenį, akcentuodama sprendimų prieimimo skaidrumą šioje srityje, nes, kalbant apie korupciją, žinome, kad buvo pasiekta sėkmės, buvo sukurta stebėsenos sistema, sumažėjo nesmulkių smulkių korupcijos atvejų, tačiau didieji kapitalo, didžiojo kapitalo srautai visuomenės kontroliai dar nepasiekiami. Kaip žinote, Azerbaidžiano narystė svarbiose tarptautinėse organizacijose buvo suspenduota ir tai, tai svarbu, kalbant apie šiuos procesus. Uh, Ir apie tai ES tikrai turi kalbėti. Judumas, švietimas, e, žmonių mainai ir kontaktai vyksta gan sėkmingai. Žinome apie vizų e, režimo lengvinimo progresą. Taip pat norėčiau paminėti e, švietimo programas, stipendijų programas, kurios tikrai sėkmingai gyvendinamos, tuo tikriausiai turėčiau ir baigti. O per, dabar perėdu prie rekomendacijų. Yra kai kurių klausimų, kuriuos pavadinčiau raudonosiomis linijomis. Uh, Tai yra ES sąjunga turėtų pareikalauti politinių kalinių paleidimo, geresnių sąlygų kalėjimuose ir žiniasklaidos laisvės. Tai turėtų tapti svarbiausiomis sąlygomis plėtojant lygių partnerių, lygių dalyvių partnerystę. Reikėtų apibriežti, kas yra lygiaverčių partnerių viziją, nes negali lygiai vertė partnerė būti šaly, šalis, kur, kur, kurioje negerbiamas e, žmogaus orumas. Taip pat reikėtų atsisakyti stipendijų registravimo sistemos, taip pat e, prievolės registruoti visą šią informaciją. Turėtų, reikėtų pareikalauti visų nevyriausybinio organizacijų amnestijos. ES turėtų parengti tokių žingsnių tvarkaraštį ir apibriežti pasiekmes, kurios lauktų tuo atveju, jei šalis nesilaikytų šių nuostatų, taip pat es turėtų taikyti sankcijas. ES turėtų įgyvendinti Venecijos komisijos, taip pat SBO rekomendacijas dėl teisėkuros, e, dėl įstatymų rinkimų ir jų gyvendinimo. Europa turėtų paspartinti vizų liberalizavimo dialogą su Azerbaidžianu, PP, e, e, įstojimo PPO e, skatinimas turėtų būti, galėtų būti viena iš susitarimo punktų, taip pat EITI ir OGP organizacijų narystė. Sektorinis bendradarbiavimas e, tikėtina sustiprint dabartinės politinės tendencijas ir tikrai neduos pagidaujamo poveikio. ES turėtų stiprinti me mechanizmus, kurie užtikrintų visų veikėjų skaidrumą. Tikriausiai mano pasisakymui laikas jau baigėsi. Ačiū. Thank you, Dr. Livia. Perhaps you can... Ačiū. Galbūt galėsite sakyti kitas savo mintis atsakydama į klausimus. Trečiasis mūsų pranešėjas, daktaras Kostanjanas, dėl ES Armenijos susitarimo. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Neseniai pradėtas įgyvendinti plačios apimties E, partnerystės ir bendram sustarimas, kitaip tariant, SEPA sustarimas tarp ES ir Armenijos, kuris buvo e, parafuotas, e, leidžia įgyveninti ir anksčiau pasiektų sustarimų, tokių kaip vystymo bendradarbiavimo prekybos sustarimo nuostatas. Tokiu būdu ES parodo, kad yra pasirengusi atsižvelgti į rytų partnerystės šalių specifinius poreikius ir aplinkybės. Tai yra taiko tą diferencijavimo principą, kuris buvo įtvirtintas 15 metų ES kaiminystės politikoje. SEPA taip pat parodo, kad ES nežaidžia e, jokių žaidimų su Rusija ir nori pasinaudoti visomis galimybėmis stiprinti savo ryšius su rytų partnerystės šalimis. Savo prašymę aš pristatysiu pagrindinius SEPA susitarimo bruožus ir taip pat pateiksiu kelias rekomendacijas. SEPA susitarimo formulė yra pakankamai paprasta. Tai yra asociacijos susitarimas ir e, vystoma bendradarbiavimo ir prekybos susitarimas e, atimti Tinti Armenijos e, e, įsipareigojimus Eurazijos sąjungai ir gauname SEPA sustarimą. Šis e, sustarimas apima prekybos sektorių bendradarbiavimą, saugumą, kitas sritis. Trumpai pristatysiu atskirus elementus dėl politinių dialogo susitikimų tar, sustarime, kaip ir asociacijos sustarime, yra labai aiškios nuostatos, dėl politinio dialogo praktiškai pažodžiui perimtus iš asociacijų sustarimo, tai yra nuostatos dėl pagrindinių teisų rinkimų. Šie nuostatai yra labai svarbus Armenijai rengiantis svarbiam perinamajam laikotarpiui, e, keičiant valdymo sistemą nuo prezidentinės į parlamentinę. Taip pat labai svarbu šiame sustarime yra užsienio politikos skyrius, jame numatoma galimybė Armenijai dalyvauti saugumo ir gynybos politikos misijose, kuriams vadovauja Europos Sąjunga. Taip pat sustarimas apriepia tokias sritis kaip kova su korupcija. Ir praktiškai vėl čia yra nuostatos perimtos iš asociacijos susitarimo. Perėsiu ir prie e, sektorinio bendradarbiavimo skyrius, labai svarbu pabrėžti, kad dėrybininkai sugebėjo sėkmingai e, susitarti ir išlaikyti daugumą asociacijos e, sutarties nuostatų aplinkosauga, klimato kaita, užimtumas, socialinė politika ir transportas. Tai yra atskiri sektoriai, e, kuriuose Armenija jau yra įgyvendinusi nemažai ES teisės aktų yra perkelti ir į naują susitarimą, taip pat regionis bendrabiavimas ir pilietinė visuomenė yra pakankamai rimti skyri, šiek tiek susilpnėjęs yra energetikos, ypač uh, uh, dujų ir brandalinės energetikos skyrius. Eurazijos ekonomikos sąjunga uh, ir Armenijos narystė joje ypatingai takoja energetikos sektorių. Taigi e, šios ryties susitarimas yra šiek tiek e, susilpnėjęs, tačiau e, tam tikra kompensacija yra vienašališkas lengvatinių muitų suteikimas Europos Sąjungai ir iš Europos Sąjungos pusės, taip pat SPS ir DBT priskirimus uh, Rožių sąjungos kompetencijos įsryčio. Nepaisant to, darybos e, tokiuose sritise kaip e, konkurencingumas ir valstybės parama e, vyko sklandžiai ir sėkmingai. Eurazijos ekonomikos sąjunga dalyvaudama šias rytis Armenija galės reglamentuoti pagal ES standartus. Kalbant apie apie paslaugų sritį, tai yra visiškai nauja, nauja sustalimo dalis, dalis viešiai pirkimai ir ir IPR. E, kokie, kokie yra pagrindiniai skirtumai šianojo susitarimo? 2015 kartu su Azerbaidžianu ir Baltarusija Armenija buvo vertinama kaip e, sudėdamoji bendrosios grupės dalis. Šiuo nauju susitarimu e, yra atsižvelgiama į Armenijos specifiškumą. Tačiau pasirašius SEPA sustarimą ir baigus darybos dėl jo, dabar reikia tinkamai gyveninti jo nuostatas ir prieš baigdamas savo pasakymą norėčiau pristatyti penkias rekomendacijas, kaip tą padaryti. Europos parlamentas turėtų pabrėžti e, politinio dialogo svarbą. Europos parlamentas turėtų e, pabrėžti būtinybę vykdyti e, teisės saugos sistemų reformą bei raginti greičiau gyvendinti mm, bevizio režimo e, sustarimus ir, ir planus, e, kadangi ES dabar Armenijai priemus atitinkamus teisės aktus nebeliko jokių kliučių pradėti gyvendinti vizos įsakymo veiksmų planą ir uh, įvesti bevizį režimą su Armenija, taip pat geriau įtraukti nevyriausybinės organizacijas į SEPA sustarimo įgyvendinimą ir taip pat ES turėtų raginti skirti e, daugiau paramos pilietiniai visuomeniai e, vykdyti teismų sistemos reformą, viešo administravimo sistemos e, reformą ir privataus sektoriaus vystimas. Tiek noriu pasakyti ir tikiuosi rimtų diskusijų. Ačiū, pana Kastanjanai. Dabar sutiksiu žodį parlamento nariams, kurie norėtų užduoti savo klausimus, tik tai prašau vieno dalyko. Tie kolegos, kurie norėtų kalbėti apie pranešimo projektą turinį, turėtų dabar palaukti, kol perėsime prie kitos mūsų darbo atvarkės klausimo. Dabar užduosime e, klausimus, kurie tiesiogiai susijęs su mūsų svečių prelegentų pranešimais. Pagal mano sąrašą pirmasis klausimas užduos panas Šolcis. Prašau, Helmutai. Norėčiau padėkoti kalbėtojams už jų pastebėjimus. Pirmasis e, noriu paklausti dabar pono Jarabiko. Jis kalbėjo apie oligarchų struktūras, kurios gali uh, tarsi apimti visas teritorijas, nežiūrint visų pasiekimų. Kaip jūs galite paaiškinti tai, kokios yra vidinės priežastys Moldovoje, Ukrainoje? Jūs taip pat minėjote Gruziją. Oligarchinės struktūros e, gali iš tikrųjų ten pakengti ekonominį ir politinę plėtotę tose šalyse. E, norėčiau taip pat kai ko paklausti ponios Alievos ir pono Kostanjano. Jūs neminėjote Kalnų Karabacho. Ypač galvojant apie tai, ką galėtų ES nuveikti, ieškant sprendimo kad būtų išspręsta ta nuolatinio konflikto situacija. Aš turėjau galimybę lankytis e, su mūsų komiteto delegacija abiejose e, šalyse ir galiu pasakyti, kad Kalnų Karabacho problema yra labai aktuali abiejose šalyse. ES tiesiogiai nedalyvauja veiksmuose, bet ar jūs galvojat, kad asociacijos tarimai, politika, politinis ar ekonominis bendradarbiavimas galėtų Europos Sąjungoje sąjungai padėti parengti, sukurti tam tikrą situaciją viduje, kad e, atsirastų dirba sprendimui šio konflikto. Dėkoju Jums už puikius klausimus. Aš iš tikrųjų likau patenkintas, kad neišgirdau nieko apie Kalnų Karabachą, bet žinojau, kad vis tiek tas klausimas iškils. Nemažai kolegų nori pasklausti, galbūt tegu pasisako visi norintys ir paskui jūs pasidalysite atsakymus. Dabar ponas Štetina. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju sudėktą žodį. Taip, taip, užsidėkite ausinės, sako kalbėtojas. Norėčiau kreiptis į poną Kostanjaną. Ar girdite mane? Ar girdite vadę? Dar kartą. Pone Kostanjanai, aš tikiuosi, kad jūs mane dabar jau girdite. Štai ko noriu jūsų paklausti. Jūs e, kalbėjote apie vizų liberalizavimą Armenijai. Ar galima lyginti šią šalį su Ukraina ir Gruzija? Sėkmė yra bevizis režimas su šiomis šalimis. Kaip Jūs įsivaizduojate, koks galėtų būti tvarkaraštis, kada Jūsų nuomonė e, galėtų būti, būti panaikintas vizų reikalavimas mm, Armenijai. Knutas Fleckensteinas. Ačiū už Jūsų pranešimus. Noriu užduoti klausimą susijusi mm, su pirmoju pranešimu, kuriame buvo kalbama apie oligarchus ir pagristai e, buvo atkreiptas dėmesys į Moldaviją kuomet vienas oligarchas tik stiprina savo pozicijas, kitas tuo tarpu sėdi kalėjime. Tai reikia čia visas aplinkybės išsiaiškinti. Jeigu jūs teisingai supratau, kuomet kalbėjote apie Gruziją, tai situaciją vertinate šiek tiek e, optimistiškiau, kadangi ten e, yra keletas oligarchų, o apie Ukrainą nieko neminėjote, tai yra oligarchų problema ten jau yra išspręsta. Ačiū Knutui Fleckensteinui, dabar kalbės ponė Lalond, Alde frakcijos vardu. Oui, monsieur le président. Merci. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau e, dėl Azerbaidžiano kai ko paklausti. Dėl e, pilietinės visuomenės. Visiškai pritariu tam, kas sakė ponė Alieva. Bet kalbant apie pilietinę visuomenę, reikėtų paminėti vieną svarbų klausimą - moterų teisės. Aš e, daug kartų lankiausi toje šalyje ir galiu pasakyti, kad moterų teisų politika toje šalyje yra tikrai gera. Ir yra Pavyzdžiui, mokykloje numatyta e, tokios temos kaip e, ankstyvųjų santokų prevencija ar kova su vaikų santokomis. Aš daug kur keliavau Azerbaidžiane, netoli e, Kalnų Karabacho buvau, mačiau, susitikau su žmonėmis, kurie yra netekę namų, bet galiu pasakyti, kad uh, reikia akcentuoti tikrai tam tikrus tai pozityvius elementus. Pavyzdžiui, moterų teisės, 90 e, procentų toje šalyje yra musulmonų ir nepaprastai stipriai yra ginamos moterų teisės. Ir e, yra daug moterų vadovių. Ir taip pat e, yra specialūs centrai moteriams kenčiančioms nuo būtinio smurto, smurto ir gyventina e, puikiai jungtinių tautų dokumentus šioje srityje. Azerbaidžianas reikėtų akcentuoti tokį pozityvų dalyką. Dėkoju. Igoris Šoltas. Laisvosios prekybos susitarimai e, turi atsižvelgti į žmogaus teisės ir pagrindinės ES vertybės, nediskriminavimą ir taip toliau. Aš dabar norėčiau keletą žodžių tarti dėl Moldovos. Neturime daug e, gerų naujienų dėl šių elementų. Taip pat viešųjų pirkimų problema yra labai aktuali. Yra daug klausimų dėl eurų keitimo bankuose, žiniasklaidos laisvė neužtikrinta, kontroliuojama žiniasklaida anot nevyriausybinio organizacijų ir represijos stiprėja. nešvarūs metodai taikomi ir kaip tai įtakoja įsamios e, e, ir sustiprintos partnerystės susitarimo įgyvendinimą. Ir ES e, skiriamą finansavimą Moldovai. Mes neturėtume galvoti apie ekonominius tik tai elementus, bet taip pat ir socialinius aspektus ir pagrindinės teisės. Ponai Picula ir ponė Hautala. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už pasisakymus. Norėčiau prisiminti, ką sakė Žanas Klaudas Junkeris, kalėdamas apie ES padėtį. Arba ko jis nepasakė Dabar pacituosiu poną Junkerį. Norėčiau, kad mes sustiprintume ES priekybos darbo tvarkę. Partneriai visame pasaulyje laukia, kol mes su jais susidarysime priekybos susitarimus. Ir Europa visuomet turi ginti savo strateginius interesus. Citatos pabaiga. Jis minėjo rytų viduržėmio jūros šalis, Afriką, vakarų Balkanus, Kanadą, Australiją, Naująją Zelandiją, tačiau nepaminėjo tų šalių visiškai, apie kurias mes šiandien kalbame, e, kalbėdamas apie priekybos sustarimus. Kaip Jūs galite tai pakomentuoti? Ar manote, kad rytų partnerystė ir ryšiai su šiomis šalimis nepatenka į ES interesų ratą ar bent jau į komisijos planus? Dėkui. Pone Hautala, dėkoju. Pirminkė, aš bijau, kad taip pat turiu paminėti Kalnų Karabachą, nes šis klausimas labai skaudus visam regionui, taip pat e, atsiliepia tai santykiams rytų partnėse šalyse ir santykiams tarp Armenijos, Azerbaidžiano ir Europos Sąjungos. E, norėčiau kreiptis jūs, ponė Konstantijanai, galbūt išklausysite manęs. Man atrodo, kad e, neišbraukėme tokios diskusijos iš mūsų pasikalbėjimo. Norėjau paklausti apie ES e, svertus, taikiai siekiant išspręsti šį konfliktą. Tokioje situacijoje, kai ketinama pasirašyti išsamios ir sustiprintos partneriai sustarimas su Armenija ir derantis dėl naujojo partnerystės turimo su Azerbaidžianu. Ar ES neturi daugiau svertų, ar reikia e, kalbėti tik tai apie Minsko grupę šio, šiuo požiūriu? Antras klausimas dėl to paties. Ar jums netrodo, kad trūksta nuseklumo ir netaikomi dviejopi standartai, kai ES kalba apie suverenumą, teritorinį vientisumą Ukrainos, Gruzijos, Moldovos atveju, o nekalbama visiškai apie Azerbaidžiano, Armenijos ir Nago, Kalnų Karabacho klausimą. Dėkoju. Kolegos, aš siūlyčiau kiekvienam kalbėtojui e, skirti po penkias minutės. Tik dabar reikia apsispręsti, kas pradės. Visuomet tarsi suteikdavome e, galimybę ponioms pasakyti pirmosioms, bet kaip dabar Armenija, Azerbaidžianas, kaip dabar bus. Tai prašom jums penkias minutės. Ačiū, aš neturiu atsakyti už, į klausimus apie Kalnų Karabachą. Ačiū už klausimus. Pradėsiu apie, apie oligarchus ir jų vaidmenį regione, ypač Ukrainoje. Aš ne, Aš paminėjau oligarchus ne vien dėl to, kad jie kažkaip išnyks ar nebe, arba nebevadins svarbaus vaidmens visose tose šalise, ypač Ukrainoje. Manau, kad bendrais bruožais mes pernelyg e, daug dėmesio skiriama, skiriame oligarchų vaidmeniui. Moldovoje tai buvo ypač aktualu ir oligarchais aš vadinu finansų ir politikų grupės, dabar jos yra geriau sutvarkytos ir geriau, geriau valdomos. Kalbu apie politinės ir finansinės grupės santykiuose su e, valstybė. Ir dėja, po Sovietų sąjungos žlugimo ir privatizacijos, ne, nebegrįžinėsiu į istoriją, bet tai būtent tuomet jos tapo e, e pa, įtakingiausiomis struktūromis. Oligarchai vaidina ir pozityvų vaidmenį, paskatindami konkurenciją, pavyzdžiui, kaip Ukraina arba kaip buvo Moldova, ir tai užtikrina e, kontrolės ir atsvarų sistema. Tačiau dabar jų vaidmuo yra kitoks. Pavyzdžiui, pabandykime įsivaizduoti, kad 2004-aisiais e, e, įvyko ES plėtra ir jau praėjo 13 metų, 13 istorijos metų ir turime viską įvertinti tų 13 metų laikotarpyje. Niekas šiame mieste nesugebėjo e, ant politinio žemėlapio užrašyti Ukrainos pavadinimo. E, Tačiau mes, ir mes problemą susijusią su, su oligarchais paveldėjimą. Aš teikčiau, kad asociacijos sutarties e, pagalba, į, jeigu asociacijos sutartis padeda stiprinti valstybę, depolitizuoti jos valdymą, jeigu ekonominės reformos žengia priekin, tai yra geras dalykas. E, ta, ir kaip apie tai mes kalbame savo apžvalgoje. Tačiau oligarchų, ta, tuomet oligarchų problema palaipsniui išnyks. O Ukrainoje dėl politinio dinamizmo situacijos, e, jie, jie, juk situacija kitokia. Rina Tahmetov, vienas žymiausių Ukrainos oligarchų. 2012 jis, jis kaip buvo, kaip manoma, turėjo 26 milijardus dolerių. 2015 e, jis tik tai virš 5 milijardų. Tai, tai reiškia, kad jie prarado daug pinigų pinigų dėl vykstančio konflikto. Ir nežiūrinti tai, kad Porošenko yra oligarchas, atsiranda tam tikra pusiausvra tarp e, bandymų stiprinti valstybės institucijas, atkurti valstybės struktūras, socialinius kontaktus ir tų struktūrų, kurios ten dar lieka. ES turi daugiau dėmesio skirti interesų konfliktui. E, kurį atstovauja oligarchai ir finansinės grupuotės. Tačiau Europa, ES negali ignoruoti to klausimo. Gruzijos padėtis yra šiek tiek kitoks nei Vanišvili, žinomiausias Gruzijos oligarkas į politiką mm, atėjo labai lietai. Aš prisimenu laiką, kai, kai e, jis pastatė savo namą prieš dešimtmetį ir vietos taksi vairuotojai klausėdavo, kas, kas jis toks yra, kas, kas tas žmogus. Ir e, pasigirdo gandų, kad, kažkais, kad aš kad, kažkada jis ateis į politiką. E, Jis atėjo į politiką, kuomet e, atėjo tam tikras momentas. Tačiau vienas dalykas, ko Ivanišvili nedarė, tai ne, nebandė daryti įtako prokuratūrai bei teismų sistemai. E, pavyzdžiui, Ukrainoje ir kitose valstybėse, kuriuose dominuoja oligarchų įtaka ir valdžia, e, tos sistemos nesiplėtoja. Taigi, teismų sistema bei prokuratūros institucija, prokuratura turėtų būti e, tos institucijos, kurioms e, ES turėtų skirti daugiau dėmesio. Ir jeigu ten yra pažangos, tuomet e, pasitikėjimas e, vyriausybė ir valdžia šalise tikrai sustiprės. Kitas Kita tema - žiniasklaidos vaidmo. Daug apie tai nekalbėjau, tačiau apžvalgoje daugiausia, daug dėmesio tam skiriama. Manau, kad nedaugą galime padaryti, e, bandydami takoti žiniasklaidos nuosavybės klausimą, taip pat ir ES šalise. Pavyzdžiui, Ukrainoje žiniasklaidos situacija yra gana subalansuota, kalbu apie skirtingas e, e, žiniasklaidos savininkų grupės ir čia situacija kitokia, tai nei Jungtinėje karalystėje, nes yra skirtingi savininkai. Tačiau egzistuoja tam tikra pusiausvyra. E, žiniasklaidos raštingumas yra labai nedidelis šalyje bendrai. Kitas svarbus klausimas tai valstybinė žiniasklaida ir jos vaidmuo. Aš labai rekomenduočiau ir rekomenduoju savo žvalgoje skirti dėmesio šiems aspektams. dėl pono Junkerio pareiškimo negaliu komentuoti. Nežinau, kodėl rytų partnerystė nebuvo paminėta. Manau, kad Euro, Europos Sąjunga, e, žvelgiant į konfliktą Donbase ir rytų partnerystę, Ir atvertinant tai, kas įvyko per pastarosius du metus, tai buvo dramatiški metai, Donbase buvo karo padėtis. Ir jeigu visą tai įvertinsime pastarųjų 13 metų kontekste, e, matome, matysime visai kitokią padėtį. Manau, kad rytų partnerystė turėtų būti minima ir ES turėtų e, giliau į tai pažvelgti. E, per 13 metų tos šalis nuėjo tikrai įspūdingą kelią. E, Bruselis turėtų tai atsižvelgti ir šiek tiek sažiningiau tuos klausimus spręsti. Ir dabar daktarė Lieva. Man užduoti du klausimai. Vienas iš jų moterų klausimas. Uh, Sakyčiau, kad tai, kas vyksta dabar, tai, tai tik nedidelis atspindys to potencialo, kurį atstovauja moterų lyderystė ir moterų teisės. Kalbant apie Azerbaidžaną, galėtume e, kalbėti apie liberalizavimo metus. E, žmonės kalba apie pirmuosius metus po nepriklausomybės atkūrimo, kuomet didžiulį darbą e, visuomenės judėjimą, visuomenės judėjimą nuveikė moterys, kuomet buvo, kuomet jos turėjo labai daug užduočių. Mano senelė buvo viena pirmųjų baigusių pasaulietinę musulmonių mergaičių mokyklą. Tai buvo vienas iš e, naftos milijardieriaus, e, viena iš naftos milijardieriaus iniciatyvų 20 amžiaus pradžioje. E, tuomet buvo daugybė moterų lyderių, aktyvisčių ir jų indėlis į šalies visuomenę buvo milžiniškas. Tai tik tai labai nedidelis atspindys informacija apie tai, ką moteris galėtų nuveikti, nes egzistavo prieš sovietinius laikus e, moterų la, la, laisvumo idėja labai stipri pasaulietiška mm, darbo tradicija. Karabacho klausimas. Mes parengėme keletą bendrų rekomendacijų. Žinoma, turim, mes turime ir savo nuomonę apie tai, koks turėtų būti ES indėlis. Aš manau, kad ES indėlis yra e, nepakankamas. Ypač pasaulinių iššūkių kontekste e, vakarų valstybių ir autoritarinių valstybių e, santykiuose e, Rusija yra labai stipriai sitraukusi į konfliktą ir kuo ilgiau ji ten būna, tuo daugiau autoritarizmo ir kitos tendencijos stiprėja mūsų šalise. Tai labai tarpusavyje susiję e, tokie trikampiai. ES tai turėtų nepamiršti, kad jos e, svarbiausias ginklas yra negriežtoji gale ir ji turėtų tą galę išnaudoti šiame konflikte. Dar vienas dalykas - reikėtų vengti diskriminacijos, svarstant žmogaus teisų ar mažumų teisų klausimus, nes žmonės labai opiai reaguoja į tai. Suomijos atstovė, man atrodo, ką tik apie tai kalbėjo vertinant tai, tai, kaip žmonės viską priima, e, Europos Sąjungos ar kitų ban, tarpininkų, bandančių tarpininkauti konflikte, e, požiūris visada remiasi tuo civilizacijų konfliktu, taip neturėtų būti, bent jau toks įspūdis egzistuoja, kad taip yra. Kitas, mano galva, pozityvus dalykas, tai e, priešingos tendencijos, kontratendencijos regione. Neseniai Azerbaidžiane, Azerbaidžiane parengėme studiją, kur tyrėme aktyvaus visuomenės dalyvavimo situaciją. Nėra tokio dalyko kaip e, kažkokia tai atavistinė, pamatinė neapykanta ir priešingai e, išvadoms teigiamoms, e, išvadoms padaromoms po bendru apžvalgu, kad esą šalis, viet, šalių, abiejų šalių gyventojai vieni kitų nekenčia, e, gilesnių lygmenių pažvelgus, giliau pažvelgus matome, kad yra naujoji karta, kuri remiasi šio laikinėmis tendencijomis taiko tokį postmodernistinį požiūrį ir bando ieškoti sprendimų. Nes čia egzistuoja nulinio žaidimo situacija. Viena vertus tai egzistuoja tarptautinė teisė, kuri yra e, Azerbaidžiano pusėje, yra keturios jungtinių tautų rezoliucijos, kita vertus yra karinė status quo padėtis, e, Armenijos įtaka vakaruose, real politika prieš pastatoma tam tikriems įstatymams ir nėra galimybės pasiekti kompromiso šiomis sąlygomis, nes abi pusės yra, jaučiasi labai so, tur, turinčios solidžius argumentus. Tačiau jaunesnė karta, tie, kurie e, gyvena kitame pasaulyje, perkelia šį konfliktą į kitą lygmenį integracijos procesų lygmenį, kuomet sienos taps e, E, kitokios, jie žvelgia, pavyzdžiui, galime pažvelgti čia į Alandų salas, yra daugybė šio konflikto sprendimo variantų. ES turėtų padėti abiejų šalių visuomenėms pereiti kitą lygmenį, e, transformuoti tą konfliktą ir atverti kitokį matmenį. Taip, taip aš viską matau. Alieva, and now Mr. Kostanyan. Thank you very much. Uh, let me start by commenting. Ačiū. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką Leila ką tik sakė apie rezoliucijas. Kad, kad rezoliucijos yra palankios Azerbaidžianui. Aš taip nemanau. Jei perskaitysite rezoliucijas, matysite, kad ten raginama nutraukti ugnį. Azerbaidžianas to neįgyvendino. E, taigi, e, kalbant apie rezoliucijas, jos nėra įgyvendintos nei vienoje pusėje ponia Hautala ką tik išėjo, ji uždavė klausimą apie dvigubus standartus. Nemanau, kad dvigubų standartų klausimas čia iškyla. ES požiūris yra nevienodas į skirtingus konfliktus. Viena vertus, ES prioritetą teikia teritoriniai integracijai, kita, kita vertus e, e, šalių apsisprendimo teisai, pavyzdžiui, Kosovas. Tačiau turime kalbėti apie konfliktą, ne tik apie šalis, nes skirtingose šalise skirtingos, skirtinga istorijas. Pavyzdžiui, Rusija dalyvauja viename konflikte, bet tiesiogiai nedalyvauja Kalnų Karabacho konflikte. Svarbu, kad ES daugiau nuveiktų, nei dabar daro, tačiau neturėtų siekti pakeisti Minsko grupę Mane nustebino, kad šio garbaus parlamento nariai uždavė tiek daug klausimų apie Kalnų Karabachą, bet ne tiek daug apie Donbasą, Krymą, e, kitus kaiminystės regiono konfliktus. Trumpai pasakysiu, ką ES dar galėtų nuveikti šalia pastangų padėti paremti Minsko grupę. ES galėtų, galėtų paremti karingą retoriką, kad ir iš kurios pusės jį pasigirstų, taip pat e, karinių veiksmų vykdytojus, kai, kai nutraukiama, kai pradedama vėl atnaujinama ugnis, pasi, pasiūlyti instrumentus, mechanizmus, kurių pagalba būtų galima stebėti, kas vyksta vietoje. E, galima pareikalauti, kad kad, kad tas atstovas, kuris stebi susitarimo gyvendinimą iki galo įgyvendintų jam patikėtus įgaliojimus. ES ne tik turėtų skirti dėmesio Kalnų Karabachui, bet ir nepamiršti šių klausimų, neišbraukti iš jų iš, svarbiau, iš savo darbo atvarkės, nes demokratinės konfliktų, tai konf, demokratinėms konflikto šalims padėtų lengviau surasti sprendimą, konflikto sprendimą. Vizų liberalizavimas trumpai sunku pasakyti, kiek laiko užtruks vizų liberalizavimo procesas. Pavyzdžiui, jeigu žvelgsime į Moldovą ar Ukrainą, e, e, laiko tekmė tik skirtinga. Bet jeigu pradedamas įgyvendinti vizų liberalizavimo projektas, tuomet atsiranda aiškus tvarkaraštis. Pavyzdžiui, Armenija gyvena visus teisėkuros veiksmus, uh, kitus veiksmus ir atsiranda keturi skirtingi blokai, rengiamos pažangos ataskaitos. Kai techninė dalis užbaigiama, vis dar lieka politinis sprendimas. Todėl dabar reikėtų pradėti gyvendinti VLAP. Kiek laiko jo gyvendinimas užtruks, priklausys nuo šalių. Žinoma, ir korupcijos klausimas svarbus. Mr. Dieva, Pone Lyva, Mėly ponai, dėkoju, kad atvykote, dėkoju už jūsų pranešimus ir atsakymus į klausimus. Žinot, žinoma, galite pasilikti salėje ir pasiklausyti dar 15 e, minučių trūksančios diskusijos apie jūsų šalis, svarstant kitą darbo atvarkės klausimą. Dabar mes pradėsime e, svarstyti antrai kartą e, ponas Andrikės ir pono Fleckensteino pranešimą rengiantį 17 metų šios lygės sustikimui ir e, e, mūsų rekomendacijas e, užsienio išės veiksmų tarnybai ir vadovų tarybai. Pirma, pirmasis svarstymas vyko mm, rugsėjo 14 dieną, šiandien vyks antrasis, dabar steiksiu žodį abiems pranešėjams. Ar ponia Andrikė norėtumėte pradėti, siūlyčiau jums kalbėti ilgiau nei po 5 ar 7 minutės. Jūs norite pradėti, gerai, knutai, prašau. Mes pasikeisdami e, pradedame kalbėti, tai praėjusį kartą kolegė kalbėjo, šiandien aš, kitą kartą vėl kolegė pradės. Tai yra puikus bendradarbiavimo ženklas ir taip pat uh, E, turint omenyje, kad mes e, sutarėme ne visais klausimais, ne dėl visų detalių, tačiau vis tik tai turime galimybę susitarti dėl kompromisų, ypač turint omenyje, kad tam tikrus klausimus reikės nuspręsti šiek tiek vėliau ir e, šiandien dar nereikia uh, dėl jų ypatingai laužyti iečių, geriau šiuo metu būtų pristatyti tos klausimus, kurie mūsų sieja. Taigi dar kartą noriu padėkoti bendra pranešėjai, šešėliniams pranešėjams ir daugeliu kolegų, kurie teikia savo pakeitimų pasiūlymų šiam pranešimui. Pranešimo esmė, aš dabar nekalbėsiu apie visas smulkmės ir detalės, Taigi 26 kompromisas bei e, X ir e, Y pastraipos yra šio pranešimo esmė, nes e, Gruzija ir Ukraina atliko labai gerą lobistinį darbą, kad užsitikrintų narystės perspektyvos. Noriu pasakyti, kad rytų partnerystės tikslas pirmiausia yra politinė asociacija, politinis dialogas, ekonominė integracija, arba glaudus ekonominiai tarpusavio santykiai. Antra, savaime suprantama, remintis 49 ES veikimo sutarties straipsnių, visos Europos valstybės gali teikti prašymą įstoti į Europos Sąjungą, jeigu e, jos vadovaujasi Europos Sąjungos vertybėmis. Trečia, tam tačiau būtina laikytis demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisų ir laisvių pagarbos principų ir į tai mes turime kas nuo karto atkreipti dėmesį. Taigi pagrindinė šio pranešimo priežastis yra ta, kad Gruzija, Moldavija ir Ukraina jau yra pasirašęs asociacijos susitarimus ir plačios apimties laisvos prekybos susitarimus su ES, todėl suprantu, kad šių valstybių ambicijos yra pakankamai didelis, siekiant tolesnės pažangos, tačiau Bet kokia pažanga, savai suprantama, turi sulaukti ne tik e, valdančiųjų, tačiau ir gyventojų paramos. Todėl noriu pabrėžti, kad kai kurios kitos šalis, kurios dabar nenori sudaryti su mumis asociacijos susitarimus, savo šalise vykdo svarbes reformas. Tai nereiškia, kad tos šalis, uh, mums yra kažkokios antrarūšės partneris, jos yra lygiai taip pat svarbios. Artimiausiu metu su Armenija pasirašysime partnerystės susitarimą su Azerbaidžianu, dėl jo yra deramasi šiuo metu. Mano frakcija iš aukščiausio lygio susitikimo tikisi tokių dalykų. Lapkričio mėnesį aukščiausio lygio susitikime bus įvertinti pastarųjų dviejų metų darbai Mano frakcijai yra svarbu, kad visuomeniai būtų aiškiai suprantamai pristatyti likščionio bendradarbiavimo rezultatai. Taip pat labai svarbu, kad įvardintume būsimas užduotis ir e, įgyveninti dar iki šiol neįgyvenintas jau pasirašytus susitarimų nuostatas. Mes e, negalime būti patenkinti kol kas e, pasirašytų susitarimų įgyvendinimo apimtimis ir turime e, diskutuoti tarpusavyje apie tai, ką reiškia apsisaugoti nuo Rusijos ir kokį poveikį tas apsisaugomas turi konkrečiom šalims. Pirmasis pavyzdys, kalbant apie mažumų padėtį švietimo sistemas ir Ukrainoje dabar situacija tokia, kad tik tai pradinėse mokyklose bus galima mokytis mažumų kalbomis. Ir e, atitinkamai primti teisės aktai daro poveikį ir sulaukia atgarsio Bulgarijoje, Rumunijoje ir kitose šalise. Sulauks artimiausių metų, jeigu dabar dar nesulaukia. Kitas klausimas, kaip elgiamasi su nevyriausybinėmis organizacijomis ir elgesys su jomis kai kuriuose šalise parodo, kad e, demokratijos stiprimo srityje dar daug ką būtų galima nuveikti, nes uh, Galima rasti daug pavyzdžių, e, kuomet apie tam tikras nevyriausybinės organizacijas yra kalbama kaip užsienio agentus. Aš čia konkrečiai nekalbėsiu, tačiau žinote, ką turiu omenyje. Taigi, kalbant apie Ukrainą, Moldovą ir Gruziją, šiose srityse dar reikia siekti didesnės pažangos. Mūsų rytų partnerystės e, programos tikslas yra e, stiprinti gerovę ir taiką visose kaiminėse šalyse, todėl negalime apsiriboti tik tai e, kas dviejus metus vykstančiais aukščiausio lygio susitikimais. Rytų partnerystės tikslus pasieksime tik tuo atveju, jeigu ir mūsų partneriams pavyks pasiekti konkrečios pažangos įgyvendinus sustarimus, kurie yra pasiekimi aukščiausio lygio susitikimuose. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad reikia nubrėžti ne tik tolimesnės perspektyvas jas atverti, tačiau taip pat ir kalbėti apie artimiausią ateitį, e, pateikiant konkrečius pavyzdžius, įgyveninant, tarkime, Šengeno sustarimą arba kitus klausimus, tačiau nereikėtų suteikti pernelyg didelių nekonkrečių vilčių. Pirmiausia, reikia gyveninti tai, dėl ko buvo susitarta iki šiol, o po to žengti kitus žingsnius, o jiems mes šią Europos parlamente esame pasirengę. Ačiū Knutui Fleckensteinui. Pone Andrigė, norėtumėte papildyti, prašau. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Knutui Fleckensteinui už puikų bendradarbiavimą. E, du pranešėjai iš skirtingų frakcijų uh, Nedažnai tai būna Europos parlamente ir darbas nėra paprastas, tačiau aš tikiuosi, kad mes užsitikrinsime susitarimą. Norėčiau padėkoti taip pat ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. 232 pakeitimai buvo pateikti. Šiandieną esame parengę 32 pakeitimus ir vieną pakeitimą žodžiu. Suderinome tarp visų frakcijų kompromisus ir noriu pasakyti, kad daugiau negu 90 procentų visų pateiktų pakeitimų patenka į kompromisinius pakeitimus. Neįsivaizduoju, kad rytoj e, būtų kokiu nors surprizu, kai balsuosime dėl šio dokumento, tačiau reikia mums dar su ponu Fleckensteinu padirbėti. Jeigu atsitiktų taip, kad koks nors kompromisinis pakeitimas nebūtų patvirtintas ir reikės balsuoti dėl atskirų e, pakeitimų. Reikia mums sutarti, kaip tuomet balsuosime žiūrėdami į projektą mūsų pranešimo ir į kompromisus galiu pasakyti, kad man atrodo jisai yra geras ir mūsų rekomendacijos yra geros. Ne pirmą kartą aš rengiu panašius dokumentus ir noriu pasakyti, kad man patinka šis dokumentas todėl, kad jis pirmiausiai atitinka mūsų pagrindinius rytų kaimynės politikos prioritetus. Antras dalykas. Uh, E, šis e, pranešimas nukreiptas į ateitį, yra subalansuotas e, ir plataus užmojo. Pirmiausiai dėl trijų šalių - Ukrainos, Gruzijos, Moldovos. Ir antras aspektas, kuris buvo paminėtas, yra diferencijavimas. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbu. Principas daugiau už daugiau, mažiau už maniau turi būti gyventintas. Mes turime uh, pripažinti mūsų partnerių skirtingus siekius ir mūsų rytų partnerystė yra įtraukiamojo pobūdžio, bet ji e, ir ji taikoma šešiom šalims, bet vienoda sistema, visai vienoda sistema netinka visoms šalims. Aš e, sakiau, kad mūsų rekomendacijos projektas yra plataus užmojo. Mes kalbame apie EAP plus sistemą, rytų partnerystė plus, nekalbame kalbame apie energetikos sąjungą, muitų sąjungą, skaitmeninę sąjungą, visi šie klausimai patenka į mūsų dokumentą. Brangus kolegos, labai ačiū Jums už pateiktus pakeitimus. Iš tikrųjų buvo labai malonu renkti šį dokumentą. Dėkuoju abiems pranešėjams. Dabar šešiliniai pranešėjai. Čarlzas Tanokas. Jūs norite pasakyti, ką nors? Labai trumpai. Jau anksčiau kalbėjome šiuo klausimu, aš dalyvau darybose dėl kompromisų, iš esmės žinau, kaip viskas vyksta, nes prieš dešimtmetį rengiau e, labai panašų pranešimą ir mano frakcija labai pritarė tai, kad reikia mūsų veiksmus sustiprinti, reikia taikyti principą daugiau už daugiau, kaip ką tik sakė ponė Andrikienė. Vienintelės rytis, dėl kurios kilo tam tikros diskusijos, yra 2009 metų pagrindinių principų e, Minsko grupės bendrapirmininkių išdėstymo dėl teritorinio vientisumo e, ten kalbama taip pat ir e, apsisprendimo teisės. Tarptautinė teisė tai yra tarsi konkuruojantis vienas kitam prieštaraujantį principai ir e, reikia galvoti, kaip visomis, ne, ne visuomet galima užtikrinti abiejų pusiausvės ir dabar galvant apie Armenijos, Azerbaidžiano ir Kalnų Karabacho e, problemos reikia apsisprendimo teisę pripažinti, sprendžiant šią problemą. E, bet išskyrus šitą dalį, viskas yra tikrai puiku, labai gerai struktūruotas yra šis, e, struktūra gera labai šio pranešimo, minimi svarbiausi įvykiai. E, Brexitas, migracija, tiksliau, jie vykstant breksito imigracijos e, srautams klimato kaitos problemams reiškiantis, mes neturėtume pamiršti e, kitų svarbių dalykų, kurie yra susijęs su ES ir ES laikoma demokratijos e, teisinės, teisinių principų, klėstėjimo ir taikos regionas, pagrindinis regionas pasaulyje. Armenija dėje patiria daug spaudimo iš Rusijos ir ji nepasirinko visapusiško ir išsamaus laisvosios priegyvos susitarimo, tačiau aš tikiuosi, kad Armenija vis tik tai gyvendins daugia kryptę užsienio politiką ir uh, daugiau bendraus su Europos Sąjunga, Eurazijos ekonominė sąjunga, Armenijai tebėra vis dar neapibrieštas e, kažkoks dalykas, tik užuomasga jos, taigi tikėkime, kad ji e, labiau bendraus su Europos Sąjunga. Ukraina ir Gruzija yra pasirašios visapusiškos ir išsamios partnerystės e, laisvos prieigos susitarimus. Mm, jie bus įgyvendinti ir E, mes, e, esant reikalų, taip pat paminėsime kitus svarbius punktus. Dabar Helmutas Šolcas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už parengtą pranešimo projektą, nes e, ne tik rytų kaiminystės šalių visuomenės, tačiau ir ES valstybių narių visuomenės nekantrai laukia būsimo aukščiausio lygio susitikimo naujų pozicijų, kurios galbūt jo metu bus pristatytos ir pasiūlymų, kaip spręsti tiek valstybių vidaus, tiek tarp valstybinius konfliktus nuleminčius valstybių narių darbo tvarkės. Taigi tiek kalnakasiai, tiek žemdirbiai, tiek ir studentai užduos klausimą apie tai, kokią naudą jums atneš rytų kaiminystės politika, todėl noriu atkreipti dėmesį tik į du probleminius aspektus. Manau, kad rytų kaiminystės politika ir ta rytų kaiminystės politika plus numatanti galimybę atitinkamoms šalims prisijungti prie ES nukreipia dėmesį nuo e, likščionių susitarimų įgyvendinimo. Manau, kad pirmiausiai turime atlikti savo namų darbus ir e, tiek kalbant apie 28 valstybių narių visuomenės, tiek ir apie potencialiai norinčių įstoti rytų valstybių visuomenės, turime užsitikrinti šiems siekiams jų paramą, todėl e, manau, kad galbūt atitinkami pasiūlymai kol kas teikiami per anksti. Aš manau, kad mūsų frakcija e, labai didelį dėmesį skiria e, saligiškumo principo laikymus, ypač skiriant makroekonominę pagalbą rytų kaiminystės politikos šalims, nes mums reikia labai iškių priemonių e, kurias pasitelkę galėtume išmatuoti tas permainas, kurios vyksta rytų kaiminystės politikos šalyse. Dar vienas aspektas, kurį mes e, kritiškai vertiname, yra e, santykiai su Rusijos federacija. Manau, kad negalime apsimesti ir e, teikti, kad šioje srityje jokių poslinkių neįvyko. Mums reikia mechanizmų, kurį pasitelkus mes galėtume aiškiai pasakyti, e, kaip e, keisis e, ta santykių su Rusija situacija. Mes negalime visą laiką pratesti dabar pritaikytų ir taikomų sankcijų. Taigi reikia mechanizmo, pagal kurį tie sudėtingi mūsų tarpusio santykiai su Rusija atsispindėtų taip pat ir rytų kaimynystės politikoje pagal tarptautinės teisės principus. Ačiū. Ačiū Helmutui Šolciui. Daugiau norinčių kalbėti nėra. Taigi galim baigti svarstyti šį darbo tokias klausimą. Balsuosime rytoj 9 val. ryte. Dar kartą dėkoju mūsų prelegentams ir linkime sėkmės jūsų tolesnėse darbuose. So, Ponios ir ponai, kolegos. Toliau šeštas ir septintas darbo tvarkės klausimai. Antrą kartą kalbėsime apie ES bei jos valstybių narių Naujosios Zelandijos partnerystės tarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarimo. Spalio mėnesį pasirašytas sutarimas, 48 pakeitimai pateikti, e, rugsėjo mėnesį E, buvo terminas 15 diena pakeitimams pateikti, dabar pranešėjų Čarlzui Tanokui steiksiu žodį. Prašau, kad tie, kurie norėtų išėti iš salės, tą padarytų tyliai ir ramiai. Prašom, Čarlzai. Pirmininkė, sėkmingai SETA ir SPA E, buvo sudaryti. Aš buvau pranešėjęs dėl Kanados sustarimo ir dabar noriu pasakyti, kad man džiugu, jog dabar kalbame apie naująją e, Zelandiją dar e, vieną sandraugos šalį. Ir dabar PAK vadinasi sutarimas, tai partnerysės sutarimas e, dėl santykių ir bendradarbiavimo. Tai yra vis tik tai panašu e, kaip savoka ir savo struktūra į e, SPA. Pernai spalio penktą dieną beveik prieš metus buvo pasirištas susitarimas, o dabar jau vyksta gana sklandžiai ratifikavimo procesas. Aš tikiu, kad uh, E, viskas klostosi tikrai sklandžiai ir tai atspindi visuotinę parmą. Tikiuosi, kad visos frakcijos, jų atstovai šiame komitete ir parlamento plenarinėje sesijoje pritars e, šiam pranešimui 48 pakeitimai, du kompromisai. Man atrodo, tai yra rekordiškai žemas skaičius, nes e, tai rodo, koks paprastas ir neprieštaringas yra mano pranešimas. Naujoji Zelandija yra viena iš ES artimiausių partnerių. Mes e, e, vadovavomės tomis pačiomis demokratijos taisyklėmis, e, teisinės valstybės principais, daug kultūrinių ryšių su Europa. E, ši šalis e, palaiko ir galiu pasakyti, kad beveik visiems pakeitimams pritariu. Du kompromisai parengti dėl tam tikro poreikio patikslinti faktinius kai kuriuos dalykus. Tai nėra susiję su politinio kompromiso paieška. Ir e, taip pat džiaugiuosi, kad iš, norėčiau, kad išliktų pranešime nuorodos į ES laisvosios prekybos sustarimą. Tai yra tarsi atskiras, bet labai artimas mm, sustarimas, kuris yra artimas tamėtam e, pak pranešimui partnerystės, santykių ir bendarbiavimo e, susitarimui. Aš taip pat džiaugiuosi, kad mes kalbam apie tai, kad e, Naujoji Zelandija, būdama labai e, tolima šalis, maža, e, vis tik tai neproporcingai didelį ir svarbu vaidmenį jį, mano nuomonė, vaidina tarptautinių santykių srityje ir, pavyzdžiui, Europos Sąjungos vadovaujamuose misijose pavyzdžiui, kovos su piratavimu, Atalantos misijoje dalyvauja ir kituose veiksmuose kovojant su e, tarptautiniu terorizmu, taip pat e, kariai yra šios šalies Afganistane dislokuoti. Naujoji Zelandija taip pat didelį vaidmenį vaidina kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis. Ir taip pat siekiama užsitikrinti ekonomiką, kurios emisijos būtų uh, E, kaip galima mažesnės. Ir neseniai vyko e, rinkimai visuotinė 23 rugsėjo Naujojoje Zelandijoje. Dabar laukiame uh, naujos vyriausybės, pasižiūrėsime, kas ją sudarys. Ne viena uh, partija, nei nacionalinė, nei leiboristų partija neužsitikrino daugumos ir reikės sudaryti koaliciją arba žalioji partija, arba e, Naujoji Zelandija pirmiausia partija dalyvaus toje koalicijoje. Ir noriu pasakyti, kad Naujoji Zelandija pirmiausia ši partija, kuri yra euroskeptiška partija, e, vienintelė sandraugoje, apie kurią žinau, ji labai pasakė už Brexitą, ji mažė ir jos svoris mažė ir aš labai džiaugiuosi, kad e, tos partijos svoris menkėja tuo metu, kai arčiau prie mūsų namų populistinės partijos kartais stiprėja. E, pranešimas, aš tikiuosi, kad bus patvirtintas e, rytoj sklandžiai ir ypač atsižvelgiant tai, kad pakeitimų buvo labai nedaug. Ačiū Čazui Tenokui. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams, bent jau tiems, kurie yra posėdėje ponui Ungarijanui iš APP e ir ponui Kristė iš Sociodemo, visų pirma, ponas Munguriano. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visų pirma ponui Tanokui iš puikų darbą rengiant šį pranešimą. Manau, jog visi sutarėme dėl to, kad Naujoji Zelandija yra panašiai mąstanti draugė Europos Sąjungos, taip pat atsižvelgiant į sprendimą, tarybos sprendimą dėl ES part, Naujosios Zelandijos partnerystės, būtent tai jame ir atsispindi. Naujoji Zelandija, kaip ir Europos Sąjunga, e, posėlė tas pačias vertybės, priklauso tai pačiai šeimai. To, būtent dėl to draugystė ir panašumas turėtų a, a, mus nuvesti link partnerystės susitarimo. Dėl jo balsuosime, rytoj balsuosime dėl galimybės pradėti prekybos dėrybą su Naujaja Zelandija, derantis dėl laisvos prekybos sutarties. Todėl man džiugu pažymėti, kad yra e, tvirtas politinių frakcijų sutarimas parlamente dėl to, kad ES ir Nuosios Zelandijos e, partnerystės susitarimas turėtų nuvesti link e, visapusiškos lai, ir laisvos prekybos sutarties. Ačiū, ponas Kristė. Ačiū Sosdemų frakcijos vardu. Noriu padėkoti pranešėjai ponai Tenokui ir kolegoms šešėlinėms pranešėjams už labai aišku ir visapusišką pranešimo projektą, kurį ponas Lenokas pristatė prieš vasaros atostogas. Parlamentas vertina partnerystę su Naujaja Zelandija. Ir mes e, tikimės e, dar ambicingesnio bendradarbiavimo. Būtent čia dvasia ir teikiame pakeitimus. ES ir Naujoji Zelandija yra panašiai mąstančios partnerės, kurias sieja panašios vertybės. Ir e, susitarimas dar užtikrins didesnės galimybės stiprinti politinį dialogą ir tobulinti bendradarbiavimą įvairiausiose srityse. Kolegos, tikiuosi, kad rytoj balsuojant komitete nususime stiprią žinę plenariniai sesijai. Dar kartą dėkoju pagrindiniam pranešėjui bei kolegoms šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžio. komitete balsuosime rytoj. O plenarinėje sesijoje šį klausimą svarstysime veikiausiai lapkričio mėnesį. Toliau aštuntasis ir devintasis darbo atvarkės klausimai ir mes neatsiliekame nuo numatyto atvarkaraščio. Įvyks keitimasis nuomonėmis ES bei e, Kazakstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Turiu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog nebuvo patikta pakeitimų rekomendacijai, kurią mm, rengia pranešėja ponė Jekonsari, e, teikti pritarimą e, yra parengtas pranešimas e, 30 kompromisinių pakeitimų remiantis 147 e, komiteto pakeitimais bei 111 pakeitimų pateikė INTA komitetas. Žodis jums, ponė Konsarai. Ačiū. Mano pranešimo projektui pateikta 147 pakeitimai. Kaip ką tik sakė pirmininkas, dauguma tų pakeitimų atspindi klausimus ir aktualijas, e, kurias iškėlė kolegos diskusijose praėjusį kartą. Be užsienio politikos klausimų daugybėje pakeitimų kalbama apie konkrečius dalykus susijusius su pagrindinėmis te, teisėmis ir žmogaus laisvėmis Kazahstane. Norėčiau pabrėžti, kad parlamentas akivaizdžiai tikisi, kad Kazahstanas pademonstruos norą uh, siekti pažangos pagrindinių teisių ir e, žmo, žmogaus, pagrindinių laisvės žmogaus teisų klausimais ir paleis aktyvistus, e, visuomenės veikėjus, kurie šiuo metu šalyje yra įkalinti. Aš teiksiu žodinį pakeitimą ketvirtajam pakeitimui, nes pasikeitė ten minimi faktai laimiai. Penktadienį sužinojame, kad keturi e, aktyvistai paleisti. Tai tikrai gera žinia. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kolegoms už tikrai gerą bendradarbiavimą. Ir kaip pirmininkas sakė, balsuosime dėl šio klausimo rytoj, dėl teis pritarimo teikimo bei dėl rezoliucijos, kuri lydi šį klausimą. Ačiū, ponė Konsari. Kas norėtų pasisakyti? EPP frakcijos vardu ponas Kūkan. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai už, pranešėjai už tai, kaip ji vadovavo visam procesui, bei šešėlinės pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Įvyko vaisingi šešėlinių pranešėjų susitikimai praėjusią savaitę ir džiaugiuosi, kad į mano frakcijos komentarus buvo atsižvelgta. Svarbiausias klausimas buvo nusiųsti žinę, kad mes pritarėme e, e, EPSA E, užbaigimui. Taip pat tai atspindi e, pozityvų Kazakstano įsitraukimą į santykius su ES. Manau, kad šis susitarimas turėtų nutiesti kelią gilesniam prekybos susitarimui ir politiniams santykiams tarp ES ir Kazakstano. Norėčiau pabrėžti kad Kazakstanui ES yra labai svarbi, nes mes esame svarbiausia investicija investicijų, investicijų nešėja bei prekybinė partnerė Kazakstane. Be to, Kazakstanas ima vaidinti vis svarbesnį tarptautinį vaidmenį ir tapo svarbiausia šalimi bendrolinio nusiginklavimo srityje. Taip pat Kazakstanas yra svarbi Centrinės Azijos regiono veikėja. Turėtume skatinti Kazakstaną ir toliau vaidinti konstruktyvų vaidmenį šioje srityje. E, rezoliucijoje išsakytas susirūpinimas dėl mažėčios erdvės pagrindinių laisvių, žodžio, žiniasklaidos ir religijos laisvių įgyvendinimui. Mes e, raginame yra Kazakstaną gyvendinti Venecijos komisijos rekomendacijas ir Europos standartus, Europos tarybos standartus. Bendrais bruožais tekste kalbama apie spragas, kurios dar egzistuoja, ragina Kazakstanas užtikrinti pusiausvyrą. Aš tikiuosi jūsų palaikymo. Ačiū. Ačiū, toliau ponas Buchner. Danke auch an die Berichterstatterin. Labai ačiū. Taip pat ir pranešėjai ir už jos uh, tinkamą poziciją šio sveitingų klausimų norėčiau padėkoti. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms dėl to, kad e, ši tema yra labai svarbi ES globaliai strategijai. Mums svarbu stiprinti savo ryšius ir partnerystę su Kazakstanu, tačiau padėtis vis dar yra sudėtinga. Kazakstano ekonominė pažanga pastebima visur, tačiau ji neina ranka rankon arba viena greta su pažanga žmogaus teisų sritise. Tartautinė nevisybinė organizacija prieš kankinimus vien per 2016 metus pranešė apie 160 tris naujus kankinimų ir kitų teisės aktų nesilaikymo atvejus. Galiu tik tai priminti, kad 400 asmenų šiuo metu yra laikomi be nepateikus jokių kaltinimų vien dėl to, kad dalyvavo taikioje demonstracijoje. Taip pat mm, du politiniai kaliniai yra nuteisti penkerių metų laisvės atimimo bausmėmis tik tai dėl to, kad socialinėje žiniasklaidoje kritiškai vertina dabartinę Kazakstano valdžią. Apibendridamas galiu pasakyti, kad e, tarpusavio ryšiai tarp ES ir Kazakstano yra labai svarbus, tačiau turėtume elgtis apdairiai, neturėtume dabar visų kortų padėti ant stalo, e, siekdami daryti kuo didesnę įtaką žmogaus teisų situacijos gerėjimui šalyje. Ačiū ponui Buchneriui. Dabar dar nori pasisakyti du kolegos, tačiau daugiau į kalbančiųjų sąrašą naujų pavardžių neįtrauksime. Ponas Tenokas. Ačiū pirmininkė, mano frakcija taip pat palaikys šį pranešimą. Pono Borelio. Tai puikus pranešimas ir tikrai įdomus. Tai Dievas suvokė, kiek aš laiko čia esu, daugiau nei dešimtmetį. Ir dabar tikrai atėjo laikas rytų partnerystės arba kaiminystės politikos klausimą prisiminti ir rengdamas pranešimą tuo met sakiau, kad Kazakstanas turėtų būti laikomas kandidatu, e, nes nedidelė Kazakstano geografinė dalis palei Kaspijos jūrą priklauso Europai. Tai įdomi valstybė ne tik dėl savo masto ir gamtinių išteklių. Tai taip pat labai sėkmingo taikaus klestinčio sambuvio modelis kuriame sugyvena e, krikščionys, musulmonai bei kitos religinės ir kalbinės mažumos. Tai tikrai nemenkas e, pasiekimas po sovietinėje erdvėje. Daugeliu atžvilgių Kazakstanas galėtų mus vakaruose pamokyti daugybės dalykų ir, ir kaip siekti integracijos ir užtikrinti e, sambuvi įvairių e, religijų e, ir kalbinių grupių atstovams. Manau, kad turėtume e, pasidomėti Kazakstano pasiekimais ir kaip jiems pavyko užtikrinti tokį, tokį, tokią darną. Ten tikrai daug mažiau problemų šioje srityje. Žinoma, žmogaus teisės išlieka problema, ypač darbo teisės, taip pat būtina kovoti su uh, didelė korupcija. Bet su, su šia išlyga visais kitais atžvilgiais Kazakstanas yra puikia šalis, apie kurią turime daugiau sužinoti. E, jo, jis žvelgia į tikrai klestinčią ateitį. E, yra Eurazijos e, sąjungos narys, yra, ir, ir stiprina ekonominę sąjungą su e, Rusija, tačiau e, čia dar norėčiau paminėti PPO tarifų klausimą, kuris nesusijęs su to, dėl ko susitarta Eurazijos e, e, organizacijoje. E, jis ypač svarbus Europos Sąjungai dėl priekybinių e, aspektų. Ačiū. Čarlis Danukui, toliau Urmas Paet. Ačiū, kolegos. Alde frakcija palaiko šį pranešimą. Mes manome, kad tekstas tikrai subalansuotas, kalbu viena vertus apie mūsų siekį plėtoti ekonominius e, ir prekybos santykius su Kazakstanu, kita vertus e, mūsų siekio palaikyti žmogaus teisės ir užtikrinti, kad daugiau žmonių būtų paleista iš kalėjimų. nes ES ir ES parlamento nuomonė čia tikrai dar yra problemų. Bet aš sutinku, jeigu lyginsime Kazakstaną su kitomis regiono valstybėmis, tai ES ir Kazakstano santykiai plėtojasi gerai, nes abipusės tuo procesu suinteresuotos. Kazakstane ekonominėje erdvėje, kaip matėme, padaryta tikrai įspūdingų pasiekimų. Norėčiau tuo pat metu pabrėžti, kalbėdamas apie ES ir Kazakstano santykius žmogaus teisės. E, pranešimo projekte yra minimos kai kurios pavardės, bet dėje yra daugiau žmonių bei žmogaus teisų organizacijų ir jų situacija mus neramina. Pavyzdžiui, profsąjungininkai Helofsinov ir Nurbek Kašakbajev, kurie buvo nuteisti. Kaip jau sakiau, pranešimo projekte yra mm, pavardžių, tačiau ne visos pavardės, ypač kalbant apie žmogaus teisų padėtį. Kazahstanas mūsų rengiamą ataskaitą ES pasirengimą eiti priekin, plėtoti mūsų santykius laiko geros valios ženklų. Ir žinoma, mes, kalbant apie žmogaus teisų problemas ir tai, kas aktualu Europos Sąjungai, Kazakstanas turėtų mūsų nuomonė sureaguoti pozityviai ir e, imtis veiksmų tais mūsų neraminančiais klausimais. Ačiū, Urmas Paet. Ar bus dar nu- kokių nors komentarų? Jei neturite, Tuomet žvelgiu pranešėją, ar jį norėtų ką nors pasakyti. Atrodo, kad ne. Balsuosime e, rytoj komitete, o plenarinėme posėdėje veikiausiai šį klausimą svarstysime lapkričio mėnesį. Ačiū visiems už pasisakymus. O dabar periname prie dešimtojo darbo atvarkės klausimo. Ar ponas Vygand jau atėjo? Jis dar netėjo, todėl siūlyčiau palūkėti keletą minučių. Geriausia, kad palauktumėte salėje. Turėkite omenyje, kad dešimtasis darbotvarkės punktas e, bus svarstamas uždarame komiteto posėdėje ir tie, kurie negalite dalyvauti uždarame posėdėje, prašau.